Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkim mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau Jums paaiškinti šį beitą pranešėjo pageidavimo, pageidavimo, pono Ferėjus pageidavimo. Ketvirtasis darbuotorkės klausimas dėl mėlynosios ekonomikos buvo numatytas svarstyti 9 valandą. Tačiau mūsų sesijos metu jo nesvarstysime dabar. Toks buvo pranešėjo pageidavimas ir aš šį darbo atvarkės punktą išbraukiu už darbo tvarkės, būtent dėl to pradedam 9.30 darbą. Šiuo klausimu diskutuosime gegužės mėnesio pabaigoje. Kūrėme klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką. Toks yra dabartinis darbo tvarkės klausimas, ponia Kapel yra pranešėja. Tad pradedam dirbti 9.30. Šeštas darbo točias klausimas. Ir septintas, kur kalbama apie netauriųjų metalų pramonės plėtrą. Šeštas, septintas klausimas yra sukeisti. Ir prieš septintą klausimą kalbėsime. 15 klausimas, vietų 7 nagrinėjimas. Prašom, gerbiamas kolega. Ačiū pirmininkė, ponas Keli. Kaip? Tai mes atidedam šią tą, tą klausimą dėl melinos ekonomijos visiškai, ar ne? Pirmininkas. Na, gal ne viskas buvo išversta iš to, ką sakiau. Ir būtent dėl to reikėjo atidėti to klausimo svarstymą. To prašė mūsų pranešėjas, kuris kuravo šio klausimo nagrinėjimą. Ar būtų kitų klausimų dėl tai darbo tvarkės? Regis ne. Tad darbo tvarkę galim patvirtinti be kitokių pakeitimų. Pranešimai Europos piliečių iniciatyva dėl vivisekcijos sustabdymo buvo pateikta Europos parlamentui. Europos piliečių iniciatyvos tikslas yra priminti direktyvą, kur kalbam apie gyvūnus naudojimus mokslo tyrimų tikslams. Europos komisija pateikė naują siūlymą, kur be kita ko kalbama ir apie eksperimentus su gyvūnais. Gegužės 11.2015 vyks klausimas šią temą. Kitaip tariant, jis vyks jau netrukus nuo 3 valandos po pietų iki 18.30. Jan 4Q2 tokioje salėje bus rengiamas klausimas. Mes taip pat dalyvaujame asociuotame komitete, kur vadovaujama e, pozicija užima Agri komitetas. Ir dar šiek tiek informacijos. Vakar gavau informacijos dėl klausimo ir išytinį atsakymą tarybai. Ponas Turmes nusiuntė šį klausimą ir jis sako, nesulaukęs dar atsakymo, nors pagal darbo tvarkos taisyklę numerį 130 toks atsakymas jau turėjo jį pasiekti. 130.4 taisyklė buvo pažeista, tai kitaip tariant, tą klausimą buvo nuspręsta perkelti į kito posėdžio darbo tvarkę. Um, uh, Kitas klausimas, kolegos. Būtų trečiasis darbo tokis klausimas proto, posėdžių protokolų patvirtinimas kovo 23-24 dienos 2015 metų. Jeigu nieks neprieštarauja, laikysime, kad posėdžių protokolai yra patvirtinti. Patvirtiname protokolus. Penktasis darbo tvarkės klausimas. Kūrėme klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką. būtiną klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką, pranešė yra ponia. Kapel, vertinsime žodinį klausimą ir keisimės nuomonės dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindo. Visa tai vyksta reaguojant į komisijos atsakymą, kur taip pat kalbama apie duomenimis pagristą ekonomiką, apie jos kūrimą. Visa tai yra glaudžiai susiję su dideliu ekonominiu potencialu. Norėčiau pasakyti, kad svarbu yra tai, kad diskusija tuo klausimu įvyktų ir nu, norėčiau pasakyti, kad iki ponioj, poniai Kapel pasisakant, uh, E, sutvarkysime pasisakymo laiką. Turim susitarti dėl e, pasisakymo laiko ir prašau jo laikytis, ponia Kapel. Ačiū, ponia pirmininkė. Gegužės šeštą dieną pasiūliau šį siūlymą susijusi su duomenimis grindžiama ekonomika. Klausimas šis yra tikrai labai svarbus mūsų pramonį mažoms ir vidutinėms įmonėms ir visai pilietiniai visuomeniai. Rengdama šią rezoliuciją dirbau su Renato Soro, ponu Boni, ponu Borelį, jie, mums, jie man tikrai daug padėjo, pasteikė daug informacijos. Uh, prie kurios galėjome dirbti. Ačiū visiems, kurie pastarosiomis savaitėmis, nekailėdami savo laiko, e, padėjo man, kad šis pasiūlymas išvysto, išvystų dienos šviesą. Norėčiau taip pat pasakyti, kad daug laiko šiam darbui, šio projekto parengimui skyrė ir mano darbuotojai. E, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir pramoniai šis, šios galimybės yra didžiulės įmonių veikimas, jų bendratarbiavimas, jų dalyvavimas mokslo tyriamajame darbe, e, galimybių čia yra labai daug. Saugumo užtikrimas bankose yra dar viena sritis. Vertėjai prašytų pranešė kalbėti lėčiau. Kai kalbama apie duomenų perdavimą, galima sakyti, tai yra ketvirtoji pramonės revoliucija. Pramonės internet Pramonė internetas ar pramoninis internetas e, veikia labai sklandžiai rinkoje, jis faktiškai yra dominuojantis ir tokių firmų kaip Intel ir daugelis kitų veikiančių šios rytyje. Tad svarbu numatyti ryšį tarp interneto ir nevirtualių sričių. E, vis daugiau naudojama Netflix ir debesijos kompiuterija Visa tai yra didžiulė rinka, ji išplėtota labai jungtinėse valstijose, yra naudojami masiniai duomenys, tai yra didžiulė ekonominė sritis, kuri teikia labai didelių galimybių. Yra čia didžiulės galimybės ekonomikos vystimui, manau, kad tam reikia sukurti teisinės taisyklės ir reikiamą infrastruktūrą, tinkamai užtikrinti duomenų apsaugą ir bus galima pasiekti pozityvių rezultatų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tuos privalumus, kurių galima gauti iš masinio keitimosi duomenimis. Būtų galima pasiekti uh, tų duomenų naudojimo augimo iki 1,9 procento per metus. Ekonomikos augimas taip pat bus reikšmingai paskatintas 69 tūkstančiai darbo vietų papildomų gali būti sukurtos iki 2019 metų. Šis sektorius nuolat keičiasi, 40 procentų pasikeitimų vyksta kasmet. Informatikos rinka plėstojasi labai greitai, problemų tebe lieka daug. Dar kol kas, pavyzdžiui, ne visai suvokiame, kokia yra suklošių situacija. 1,7 procentai įmonių naudojasi šiais masiniais duomenimis E, yra kitokių įmonių, kurios visiškai šias rytim nesinaudoja. Tai yra labai svarbus klausimas. Svarbu, kad būtų užtikrinama tinkama duomenų apsauga, kad būtų galima kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu. Um, didelio pralaidumo interneto naudojimas padeda išspręsti kai kurios iššūkius. Mes jau e, uh, 2013 metais ponios Dekastilio pranešimas varsydami kėlėm šį klausimą. Uh, Kad būtų galima pasiekti 2020 metų tikslus, Europa turi investuoti 34 milijardus eurų į infrastruktūros kūrimą ir 21 milijardą e, investuoti į viešųjų gebėjimų plėtojimą. Reikėtų įgyvendinti naujas iniciatyvas. 21,4 milijardų būtų gauti finansavimu iš strateginių investicijų fondo. PSM mm, standartas buvo taikomas iki šiol, tačiau mes jau kalbame apie 5G technologijos taikymą. Ir mes šiek tiek dar šios srityje atsiliekame, būtina tą vėlavimą pavyti. Technologijų infrastruktūros srityje dar reikia daug ką nuveikti. Mažos jungtinės įmonės dar neipač dalyvauja šioje rinkoje. Mokymo, švietimo srityje mes taip pat vėluojame. Ir Apie visą tai yra kalbama pranešime ir Europos komisijos prašoma pateikti atsakymus į šios klausimus. Tesiu, sako pranešėja, vertėjai prašo tai daryti lėčiau. Šiame pranešime mes prašome komisijos atsakyti į tokius štai klausimus, kaip komisija E, įdėks masinę duomenų rinką, kuri būtų konkurencinga ir kaip bus su, su užtikrinamos patenkinamos konkurencijos sąlygos, kokių juridinių priemonių bus įmamasi ir taisyklės, kokios bus numatytos, siekiant užtikrinti, kad tie duomenys bus saugiai naudojami, kad juos bus įmanoma naudoti, kad būtų galima užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą rinkos dinamiką, kaip galima mažas ir vidutinės įmonės daugiau informuoti ir priimti jas į šią rinką, kur manimuliuojama masiniais duomenimis, kad ES taptų lyderė šioje rinkoje. Kaip bus kūriami standartai, atsižvelgiant į rinkos ypatumus, standartai, kurie padės užtikrinti saveikumą įvairių sistemų ir kurie tuo pat metu padės užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, kokio mes norime Europos Sąjungoje. Na ir galiausiai yra visai lė paslaugų, kurias reikės pagerinti. Ar komisija yra numačiusi, kad nors šioje srityje, ką konkrečiai Ar tokios paslaugos, kaip pavyzdžiui, kodavimas, e, kodavimo protokolai e, bus tikrai reikiamos kokybės, kaip tai bus užtikrinta. Mokymo klausimai irgi tai daug kas čia priklauso nuo nacionalinių institucijų, tačiau Europos komisija turėtų užtikrinti, kad bus pateikti tam, tam tikri stimulo elementai, kad valstybės narės galėtų mokymo srityje imtis reikiamų priemonių. Ačiū. Ypač dėl masinio duomenų duomenų. Ačiū. EPP frakcijos atstovų žodis. Prašau. Dėkui, ponai pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Barbarai Kapel už puikų ir įkvepiantį darbą. Reikia iš tiesų pripažinti tuos iššūkius, kurie atsiranda naudojant duomenis ir turime ieškoti būdų, kaip įveikti tas kliūtis. Turime nustatyti reglamentavimo sistemą ir pagrindinių duomenų ekosistemai sukurti reikalingas geresnis paties konteksto supratimas. Visų pirma, dėl infrastruktūros reikia greito interneto ir būsimo 5G interneto, tai todėl svarbu išsigilinti į visą inform, visų informacijos duomenys, taip pat įsigilinti, kaip veikia e, kompiuterinė infrastruktūra ir duomenų saugyklos. Be to, reikia apgalvoti, kokios yra reikalingos platformos, kokia būtų jų struktūra, kad jos būtų prieinamos visiems, kad ten būtų galima užtikrinti laisvą konkurenciją ir vartotojams galimybę rinktis. Todėl reikalingos investicijos į tinklų infrastruktūrą ir iš tikrųjų būtina ieškoti paskatų investuoti į mokslu, mokslinius tyrimus ir plėtrą. Būtina taip pat uh, kurti Europos lygių standartus. Ir čia siūlau įtraukti vieną pakeitimą 15 punkte, kur būtų apie tai kalbama. Toliau prieinamumas, prieiga prie domenų šaltinių. Tai yra būtina, tačiau visą tai yra susiję su duomenų nuosavybė. Verslo duomenys čia yra aktualūs, privatus duomenys ir vieši duomenys todėl kad duomenys yra reikalingi, bet jeigu norime jais naudotis, reikia tai daryti pagal taisyklės. Ir duomenų ekonomika turėtų būti e, teisinga ir teisėta, tai turėtų būti prieštaravimas šešėliniai ekonomikai. Todėl e, duomenų dalinimosi veiklą galėtų e, kūruoti visuomenės organizacijos. Tokiu būdu jos galėtų išviesti ir visuomenę. Trečia, tarpusavio saveikumas. Labai svarbu užtikrinti saveikumą tarp skirtingų sektorių ir skirtingų valstybių narių. Saveikumas yra tikrai reikalingas, jeigu norime pilnai išnaudoti duomenų teikiamą potencialą, kad būtų galima keistis duomenimis tarp verslo įmonių, administracijos, institucijų ir visuomenės. Be to, duomenų apdorojimas suteikia galimybę personalizuoti paslaugas, prekes ir produktus. Tai yra skaitminės ekonomikos esmė ir tai yra veiksnys, kuris keičia ir darbo rinkos reikalavimus. Ir pagrindinis iššūkis Europai yra užtikrinti, kad būtų pakankamai e, tinkamą kvalifikaciją turinčių žmonių, kurie galėtų kurti technologijas, kurios padėtų keistis dideliais duomenų kiekiais ir kurtų tam reikalingas programėlės bei e, programinė įranga. Taip pat e, skaitmeninės priemonės būtų galima pasitelkti užtikrinant e, dalyvaujamąją demokratiją. Ačiū, atsiprašau, sako pirmininkas, turiu jūs nutraukti. Tai ponas Sorų, SND, socialistų frakcija. Ačiū, pirmininkė. Keletą sekundžių paprašysiu pakomentuoti šią labai plačią temą ir labai sudėtingą temą. Dėkuoju poniai Kapeliu už labai sudėtingą e, ir puikiai atliktą darbą. Dabar mes turime puikų pagrindą diskusijoms ir, kaip jau sakė prieš tai pasisakiusis kolega, Ekonomija, kuri yra grindžiama dideliais duomenimis, yra naujiena Europai ir Europos visuomeniai. Tai leis e, veiklai suteikti naujo poleikio tiek vyriausybei, tiek e, administracijai, tiek įvairioms e, įmonėms bei mokslo tyrimui. Tai yra didžiulis potencialas E, tie visi e, kompiuteriai, kurių skaičiavimo galimybės didėja. Jūs turite tokias e, programas, kurios leis apdoroti tokius duomenų kiekius, kur net negalima buvo įsivaizduoti praeitįje. Ir dabar galbūt prieisime prie tokių supratimo modelių, kurių mes irgi neįsivaizduodavome. Dabar mes einame prie tokių mašinų, kurios uh, pačios sugebės mokytis, tai vadinasi e-machine learning. E, tai sukurs naujų, e, naujos pridėtinės vertės duomenims. Kuo daugiau bus tų duomenų, kuo, e, tuo, tuo jos labiau galės būti, tuo jie labiau galės būti kaupiami. Europos duomenys tokiu būdu įgaus dar didesnės vertės. Bet to yra iš tiesų labai nemažai klausimų, kurie kyla. Ta prasme, aš norėčiau susitelkti ties kai kuriais, ties vienu aspektu. Vyriausybei bus sukurtas, e, sukurta galimybė, tiek vyriausybei, tiek administracijai įmonėms naujų galimybių, tačiau ir nauja grėsmė kils, kadangi jeigu įmonės e, sukaups labai daug duomenų, kurių net nebuvo galima praeitie įsivaizduoti, tai e, tada e, tiesiog mes e, žinosime daug daugiau dalykų apie tuos, apie viską, apie viską daug daugiau duomenų turėsime, apie tai, pavyzdžiui, kokie piliečių įpročiai, ką jie numatė daryti rytoj ir panašiai. Kam priklauso tie duomenys? Ar vienai E, kažkokiai tai įmonė ir tai yra bendras Europos e, visuomenės turtas. Ir jeigu tai yra bendras turtas, tai ar galima naudotis visiems, ar e, politikams, ar, ar, kam, ar kažkaip tai tie duomenys galbūt visada gali būti traktuojami kaip visuomenės nuosavybė. Kaip iš tikrųjų bus? Kitas dalykas galbūt mažiau žinomas, tačiau visada akcentuojame - Facebookas. Mes puikiai suprantame, kaip per socialinius tinklus galima e, pakelti žinių lygį. E, čia ir baigsiu, man atrodo. E, tikiuosi, kad Europos parlamentas nebaigs tų klausimų nagrinėti, kadangi jie labai svarbus, tai reikia užsimti ir toliau. Ponas Tošanovski, ECR. Otevřený přístup, paní. Ačiū. Man labai patinka, kaip e, pranešėjas ėmėsi šio, pranešėja ėmėsi šio klausimo. Man labai buvo įdomus diskutuoti e, ir galima tik išsakyti daug komplimentų pranešėjai, nes iš tiesų parengtas puikiai šis pranešimas Mes dabar jau e, galėsime sektoriui padėti aukti e, ir turėsime doroti su tuo dideliu kiekiu duomenų, kuris, kurie yra iš tiesų labai didelis iššūkis. Mes, mm, aš manau, kad e, ponia Kapil tikrai labai puikiai padirbėjo. Aš norėčiau dar pabrėžti kai kuriuos dalykus ir jūs apie tai jau kalbėjote. Metaduomenys ir jų naudojimas. Tai yra toks dalykas, kuris yra tiesiogiai susijęs su mokslų tyrimu, e, todėl reikėtų numatyti labai stiprią e, infrastruktūrą e, šiam klausimui spręsti. Manau, kad tai paramai, kurią mes numatome, iš tiesų reikėtų dabar jau suteikti ir apčiuopiamą kūną, e, ne tik ją išlaikyti idėjų lygmenyje. E, interneto mm, duomenys turi būti perduodami plačia juošių e, būdu, nes antraip tie duomenys nebus galima pakankamai gerai panaudoti. Mes dabar turime labai didelius duomenų kiekius ir tuos duomenys reikia specifiškai apdoroti. E, tas apdorojimas bus labai sudėtingas. Turime europinių programų, tokių kaip Kopernikus sistema, mm, menis apie atmosferą, apie visatą, taigi tikrai reikia kažkaip tai centralizuotai tuos duomenys apdoroti. Aš manau, kad Tai, ką mes čia turime šiame pranešime, iš tiesų labai vertinga medžiaga. Dabar galėsime renktis susitikimui su komisaru Ansit. Norėčiau padėkoti kolegijai už puikų dokumentą ir dar turiu pasakyti, kad e, ta didelė informacija yra ne tik didelis gėris, bet ir didelė problema. Ačiū. Toliau Alde vardu, pone Kalas. Work up. Yeah. Dėkui, poniai pranešėjai, dėkuoju iš darbą ir noriu pasakyti, kad aš tikrai labai palaikau šitą teigiamą toną, kuris jaučiamas pranešime. Iš tiesų duomenys e, atneša didžiulės galimybės Europos ekonomikai ir visuomeniai, bet didėjai duomenų srautai reikalauja ir investicijų. Todėl politikos formuotojai privalo pasiūsti tokį teigiamą signalą įmonėms kad tikrai verta investuoti į didžiosius duomenų srautus. Pagrindinis mūsų tikslas yra sukurti bendrą duomenų didelių srautų rinką kad jais būtų galima naudotis, teikiant įvairiausias paslaugas. Aš žinau, kad pranešime yra išvardyta daug įvairių iššūkių, bet mums reikia formuluoti šiek tiek tiksliau, kad reikia teisinės sistemos, reikia išaiškinti tuos dalykus, kuriuo šiuo metu kelia grėsmė dviesiams duomenų srautams ir taip pat įvadinti, ko reikia, norint sukurti tokią bendrą rinką. Pavyzdžiui, duomenų nuosavybė, duomenų saugojimas, skaidrumas ir panašus dalykai yra aktualūs. Ir aš čia norėjau pakomentuoti keletą punktų. Dešimtajame punkte yra kalbama apie naujosius algoritmus. Nežinau, ar šitas terminas tikrai tikslus, ar tikrai algoritmai yra naudojami, ar, ar keli jie naudojami. Jeigu naudojame vieną priemonę, tai reikia minėti ir kitas, bet aš manau, kad galima būtų šis apsėti be to. Ta pati galiu pasakyti dėl e, reglamentavimo užtikrinimo. Čia reikėtų taip pat patikslinti, koks tai turėtų būti reglamentavimas, kuriantis vienodas veiklos sąlygas visiems. Taigi, iš esmės tas, tie sektoriai, kuriuose naudojami duomenys labiau, yra kitokie iš esmės negu tradiciniai pramonės sektoriai, todėl čia reikia sukonkretinti. Dar vienas dalykas, reikia sukurti Europoje platformą skirtą dalintis dideliais duomenų kiekiais. Europos komisija turėtų ne vien tik tai apsiriboti mažai žingsnelis, ji turi būti lyderė Junktinėse Amerikos valstyb, valstijose Obamos administracija e, išanalizavo taip pat, kokį vaidmenį atlieka tie didieji e, duomenys, tie duomenų srautai ir, manau, ES galėtų pasiekti jų pavyzdžių. Taigi dėkui ir esu nusteikusi bendradarbiauti ir toliau rengiančiai pranešimą. Dėkui. Toliau ponė Ernst Guja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu yra tai, kad vadinamieji big data, tie didėjai duomenys yra, e, tų didelių duomenų kanalizavimas yra e, ekonomikos vienas iš didžiausių, svarbiausių sektorių, žadantis didelį augimą. Tiesiog karštinė apima visus, kaip senais laikais, kai visi puolė ieškoti aukso apgulę Kolorado valstybę. Na, dabar susidurime su kitokiom paieškom, kitokią realybę. Turime nepamiršti su big data susijusių didžiulių galimybių, tai turės didžiulės reikšmės transportui, visai lei kitų sektorių. Tačiau technika turi įvairiausių aspektų ir jų privalu neužmiršti. Kaip bus saugojamas privatus gyvenimas yra vienas esminių klausimų. Tad norėčiau paminėti tuos dalykus, kurie dar kelia klaustukų. Pavyzdžiui, ir kalbama apie sluoksnius atskirus big data. Ten yra pasakyta, kad visų tų duomenų naudojimas yra įmanomas, galima naudoti ankstesnių klientų duomenis, pasitelkiant busim, pasitelkiant taip pat busimų klientų duomenis. E, ir, ir visą tai sudarant sutartis kelia daug klaustukų. Mes kalbame apie metaduomenis, negalime pernelyg lengvabūdiškai žiūrėti šią sritį. Tad kaip bus apsaugomi asmens duomenys, privatus duomenys ir kiek technologiškai įmanoma juos apsaugoti, kad jie nebūtų panaudoti blogam ar neteisėtai. Taip pat norėčiau grįžti prie penkto darbo tvarkės klausimų. Aptikčiau prie penkto punkto. Ten yra pasakyta, kad duomenys e, turi būti vertinami kompleksiškai būtina užtikrinti tam tikrą harmoniją. Tai yra asmens duomenys ir tie asmens duomenys turi būti tinkamai apsaugoti. Europos Sąjunga yra atsakinga už šią sritį ir būtina gyveninti visas su tuo susijusias taisyklės. O nacionalinė teisė turi prisitaikyti prie Europos Sąjungos reikalavimų šioje srityje. Turime kurti ekonomiką, kuria susijusi su duomenimis, su jų panaudojimu, tačiau taip pat būtina neužmiršti privataus gyvenimo apsaugos. Aš labiau kalbu apie kliūtis, apie klaustukus, galbūt čia esu iš tų, kurie pila šalto vandens į mūsų visų karštas svajones, bet manau, kad tuos klausimus iškelt verta technologija šiuo atveju yra puiki, aš nebandau teikti priešingai, tačiau būtina iškelti klausimą, o koks vaidmuo čia teks žmogui vykstančiai evoliucijai. Tai yra tie klausimai, kurie turi būti keliami nuo pat diskusijos pradžios. Ačiū. Much, madam. Ačiū, sako pirmininkas, ponas Tamburana, EFDD vardu, prašau. Salve, prezidente, il nostro shadow rapporteur purtroppo al momento. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų šešėlinis pranešėjas dirba šiuo metu kitame komitete, todėl jis paprašė pristatyti e, savo pasisakymą. Mes esame įsitikinę, kad reikia pasinaudoti tą e, galimybę, kuri yra teikiama e, duomenų panaudojimo. E, E, duomenų rinkimas yra labai e, svarbus dalykas, jų saugomis apdovanojimas taip pat, bet e, svarbiausia yra taip pat nustatyti, kam jie priklauso. E, labai svarbu e, pateikti kai kurios pakeitimus šiuo klausimu ir aišku reikės e, į juos atkreipti didžiulį dėmesį. Ačiū. Um, uh, um... Dėkui. kolegos atstovavo politinėms frakcijoms, o dabar eilė kitiems parlamento nariams. Pone Werner, pirmoji. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Pone Werner, ačiū, pone pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad galim čia pateikti savo nuomonę tokiu svarbiu klausimu. Visa tai atsidurs rezoliucijos projekte, apie tai jau kalbam mūsų ankstesniuose dokumentuose, kad dėl mažų ir vidutinių įmonių be abejo, joms šis rytis yra labai svarbi. Euforijos daug kalbant apie tai, tačiau turime nepamiršti su tuo susijusios rizikos. Apie tai buvo kalbama. Asmens duomenų apsauga labai svarbus dalykas. Tačiau dar kitas svarbus dalykas yra darbuotojų teisės. Egzistuoja tokia tendencija E, užimti dominuojančią padėtį rinkoje, kalbant apie metaduomenys. Bet yra tokių duomenų, kurie nėra tiesiogiai labai asmeniniai duomenys, bet, tai sudaro galim, bet jie sudaro galimybę kontroliuoti darbuotojus profesinių sąjungų nuomonė ir paskui kiti svarbus klausimai taip pat turbūt aktualūs. Kaip yra duom, su duomenų kilme, ar jie galima nustatyti, ar galima išsiaiškinti, kam iš tikrųjų priklauso tie duomenys ir kokiam sąlygom juos galima naudoti. Be kita ko mes manome, kad e, patentų kainos tikrai nėra penelik didelės, nes Ir neturi būti didelės, nes tai turi būti paskata investuoti į šią sritį. Gal yra įmonių, kurios nėra Europos įmonės, ES įmonės. Ir galbūt jos taip pat suinteresuotos spausytas kainas žemyn. Žvelgiu į skaičius esančius antrojo dalyje ir matau, kad 2013 metais Britų atlikta studija e, kalba apie darbo vietų augimą Jungtinėje karalystėje iki 2016 metų. Ar čia kalbama tik apie Jungtinę karalystę, ar tą patį modelį galima būtų pritaikyti ir kitoms šalims? Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad e, pasveikinsiu pranešėją, nes iš tiesų darbas atliktas puikiai. Ir dabar e, Tai yra darbas toks, kuris yra visiškai suprantamas, kuriame yra išdėstomi pagrindiniai iššūkiai e, tiek e, mokslų tyrimo srityje, tiek e, infrastruktūrų vystimo srityje, arba kalbant apie tai, kokiu reikia skaitmeninių dalykų, kad galima būtų pasinaudoti visų tuo. Man norėčiau pasin, pa, pasinaudoti progą ir pridėti tai, kad viską reikėtų dar labiau paaiškinti, nes e, labai svarbu išaiškinti, kokią įtaką tai duos ekonomikai, kad ji taptų dar konkurencingesnė. E, visa tai e, prideda dar dides, ne, didelę labai pridedamąją vertę, nes tas tas skaitmeninės rinkos kūrimas prideda labai didžiulę e, e, pridedamąją vertę ir turi didžiulės e, reikšmės pasauliniu mastu. Taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip vystyti standartus, kurie leistų Europai būti tokia pačia lyderė kaip ir mobiliaujų telefonų sityje, sakykime, šimtajame dešimtmetyje. Ir kad e, galima būtų vystyti 5G technologiją, nes Europos įmonės būtent jau ir dabar yra šioje, prasme, e, šioje sitie lyderės. būtinybė kalbėti apie standartus yra būtina. E, kalbėjimas apie standartus yra būtinas, todėl pas, pateiksiu e, tą linkme keletą pakeitimų. O daugiau tikrai dar kartą ačiū pranešėjai. Ačiū pona Zorinio. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir jos visai komandai, puikiai atliktas darbas. Ir šitas klausimas iškeltas pačiu laiku. Nes pranešime žvelgiama į komisijos bendraskaitmeninę rinką, kuri yra siekiama sukurti taip pat į tai kokia tai yra galimybė ES padidinti savo konkurencingumą pasauliniu mastu, ne pakenkiant ir savo mūsų išvaizdomiams vertybėms. Tokiu būdu būtų sukurta ekonomika dirbanti žmonių labui, o ne kad žmonės turėtų dirbti ekonomikos labui. Tačiau mes turime sukurti tokį domenų modelį, kuris būtų saveikus, kad pažangą galėtume daryti dideliu mastu Aš esu viešųjų paslaugų e, technologijų saveikumo pranešimo pranešėjas, bet e, noriu pasakyti, kad e, saveikumo būtina užtikrinti visur, net ir platesnių kontekstų. Reikėtų Tai yra būtina, kad e, skaitminė rinka būtų konkurencinga. Taip pat reikia parengti ir e, žmonės bei e, mažas ir vidutinės įmonės, kad jos galėtų pilnai dalyvauti tokioje rinkoje. Taigi tai nėra vien tik tai galimybė didelėms įmonėms, nors ir tai yra labai svarbu, bet turime taip pat padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms prisitaikyti ir dalyvauti tokioje rinkoje, taip pat ir pavieniams piliečiams. Visi turi jaustis esantis tokios evoliucijos dalimi, nes tai tikrai yra evoliucija Europai ir visam pasauliui. Dėkui. Toliau. Kumpulanatijų. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu šį kartą suomiškai. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti už puikų tekstą ir labai teigiamą prieimą prie šios temos. Mums visą tai atneš didžiulių galimybių, puikių progų, jeigu tik imsimės reikalingų saugiklių. Visi žino, kiek daug informacijos ir kiek daug duomenų yra prieinama, pavyzdžiui, apie klimato kaitą, o kai kalbame apie viešųjų paslaugų kokybės gerinimą ir jų teikimo gerinimą. Taip pat labai dažnai minimas duomenų skaitmeninimas, taip pat kalbant apie mokesčių deklaracijas, pavyzdžiui, irgi Suomijoje piliečiai praktiškai neturi visiškai nieko daryti, kad užpildytų duomenų deklaracijas, nes jie gauna iš, iš anksto užpildytas deklaracijas, kur jau yra visa informacija. Uh, O aš dabar nerimauju dėl to, kaip Europa e, išgyvens toje pasaulinėje rinkoje. Nes mūsų kalbos skiriasi nuo kitų didžiųjų šios ryties veikėjų, todėl 15 punktas man nepatinka. Ačiū toliau, ponas Malagal. Sí, gracias, eh, presidente. En primer lugar. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir visi pasisakė anksčiau, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją ir padėkoti jai už atliktą darbą. Ir taip pat norėčiau prisiminti pono Zorinį pasisakymą ir irgi panašiai pasisakyti. Aš perskaičiau tekstą ir taip, manau, kad iš tikrųjų tiesa, kad e, būtų labai naudinga užtikrinti e, mūsų diskusijų ryšį su ISA 2. Taigi viskas, kas daroma šioje srityje, turi būti koordinuojama ir suderinta. Tačiau yra dvi pagrindinės temos. Pirma, demokratinis reglamentavimas, o antra tema yra technologijos. Kalbant apie pirmąją temą, yra labai daug įvairių taisyklių ir tų e, duomenų apsaugai, konkurencijos reguliavimui, prieigai prie duomenų, galimybėjai apskritai dalyvauti tokioje rinkoje. O kalbant apie technologijas, tai iškyla rizika dėl lygybės kad didieji duomenys bus panaudojami kaip užpildyti vairioms spragoms, bet e, apskritai visi turėtų turėti galimybę pasinaudoti technologinėmis galimybėmis, kad būtų užtikrinta tiek pasiūla, tiek paklausa. Ir vis tik svarbiausia yra, kad technologijomis būtų naudojamasi saugiai. Ir taip pat dar prisiminsiu ponios Ernst pasisakymą, reikia užtikrinti viso šito proceso demokratinę kontrolę. Piliečiai privalo žinoti, kokios yra galimybės, kokie yra pribojimai, ką jie gali gauti iš technologijų, bet ir taip pat kokios čia slypi rizikos. Nes e, dažnai mes didžiosius duomenys E, siejame vien tik tai su didžiosiomis įmonėmis. Or, ir dėl to, kad jis atrodo, kad nuo didžiųjų domenų galim perėti prie didžiojo brolio, ko to visi nenorėtume, turime į tai atsižvelgti. Ačiū visiems už komentarus, labai įdomi diskusija, o dabar atėjo laikas komisijos pastaboms. Ponas Lajola Sola, žodis jums. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Dėkuoju pirmininkė už suteiktą žodį. Aš, tiesą sakant, dėl didžiųjų duomenų nieko konkrečiai komentuoti negaliu šiandieną, bet norėčiau pasakyti, kad, kaip jūs žinote, šiandieną komisija pristatys savo bendros skaitminės rinkos strategiją. Ir didieji duomenys yra esminis tos rinkos elementas. Taigi, per strategijoje prie trečio ramščio jūs e, galėsite matyti viską, ką mes planuojame ir galėsite aptarti viską konkrečiau šiandieną po pietų. Tai norėjau tiesiog priminti. Dėkui. Uh, well. Ačiū. Na, tai, ką jūs sakėte, buvo galima numatyti. Tad lauksime komisijos atsakymo į užduotus klausimus. Ačiū už jūsų pastabas. Norėčiau paklausti paprašyti, tiksliau, ponios Kapel, pabandyti apibendrinti diskusiją trumpai. Pone Kapel, dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, viskas sutapo taip, kad ši, komisaras šią popietę pristato bendrą strategiją, su Europos komisija palaikėme kontaktus ir nieko keisto, kad viskas susižistėstė būtent taip. Norėčiau grįžti prie ponios Werner klausimo. Antrajame punktai e, išdėstyti duomenys nėra susiję tik su Jungtinė karalystė, bet yra susiję su Europos Sąjunga. Meta duomenys ar didieji duomenys yra svarbus klausimas, kuriam Europos komisijos šios dienos pranešime bus skirtas didelis dėmesys taip pat. Uh, Tai iš tikrųjų labai svarbu suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kokia yra susikloščiusi padėtis. Daug dalykų buvo galima aptarti jau iš anksto. Komisija e, bent jau apie tai yra kalbėjusi ir netrukus dar papildomai apie tai kalbės. Grįžtinačiau prie penkto punkto, vaikas apie tai kalbėjo. Ten yra kalbama apie duomenų apsaugą. Manau, jog tema tikrai labai svarbi, esminė, jeigu taip galima pasakyti. Mes apie tai kalbame nedaug palyginus, nes manome, kad tai yra ta tema, kuriai apskritai reikia skirti žymiai daugiau dėmesio ir laiko. Tai taip pat peržengtų ir mūsų kompetencijos ribas. Be abejo, svarbiausia yra ne ekonomika, o žmogus ekonomikoje. Tai yra susijęs su duomenų apsauga, su jų tinkamu tvarkymu ir tie duomenys turi būti tvarkomi tvarkingai, tam reikia daug diskusijų. Mes e, su pranešėjais dar diskutuosime apie tai artimiausiomis dienomis, pabandysime pagerinti penktojo punkto formuluotę. Taip pat manyčiau, kad mums tikrai pavyks parengti gerą rezoliuciją šiuo klausimu. Džiaugiuosi tuo būsimu bendradarbiavimu, kuris mūsų laukia, išklausiau visų kalbėjusių kolegų, šešėlinių pranešėjų ir išgirdau įvairių pamastymų, pasiūlymų, kuriuos tikrai galėsime įtraukti į savo diskusiją ir į dokumentą. E, laiko bus skirta daugiau, tai bus ne gegužės 12 diena, bus vėliau ir turėsim galimybę dėl to integruoti tai daugiau elementų. Nes penki puslapiai tokiai svarbiai temai tikrai nėra pakankamas dalykas. Lauksim pakeitimų. Birželio 15 diena įtro komitete balsuosime dėl šio pranešimo. E, ir paskui dokumentas keliaus į plenarinę sesiją. E, galėsime po šios dienos komisijos pranešimo daugą įtraukti taip pat į mūsų rengiamą dokumentą. Ir džiaugiuosi tuo pusimų bendradarbiavimu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Kapel. Ačiū už jūsų pastabas. norėčiau priminti, kad mes taip pat rengiame žodinį klausimą ir rezoliucijos projektą. Įtre komiteto koordinatoriai taip nusprendė, kad šiai temai būtų galima skirti maksimalų dėmesį, jo labiau, kad netikrai labai svarbi. visam tam, visas tas parengiamasis darbas irgi trikomitete yra labai svarbus, kaip tą minėjau, ponia Kapel. Kaip sakė ponia Kapel, gegužės 12 diena yra ta diena, iki kada galima teikti pakeitimus. Balsuosime į trikomitete greičiausiai 16 birželio 2015 metų. O plenarinėje sesijoms šis dokumentas keliaus greičiausiai rugsėjį. Dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ITRE misija į BAREK. Tai yra reguliavimo struktūra komunikacijoms. Tai yra labai svarbi reguliavimo agentūra, kuri užsima elektroninėmis komunikacijomis. BEREK yra agentūra ir ITRE yra atsakinga už šios agentūros veiklą, kas porą metų yra pateikiamos ataskaitos, mes lankome e, šią agentūrą, savo komitete esame atsakingi už šios agentūros veikimą. Delegacija susiko su Berek pirmininku, su Latvijos parlamento e, nariais, su telekomunikacijų komiteto atstovais. 15 minučių truko diskusija. Mūsų delegacija, įtre delegacija, buvo tokia kolega e, Hokmark iš EPP, Konstans Kreu iš ST frakcijos ir Mišel Raimon iš Žaliųjų frakcijos. Gal galėčiau kolegos paprašyti tarti Keletą žodžių. Dar kolega Karin štai pat dalyvavo toje misijoje. Jis buvo pirmininkaujančios Latvijos atstovas. Atsiprašau, kad praleidau jūs kolegą, nepaminėjau tarp kitų delegacijos narių. Žodis kolegai Gunarui Hokumark. Gal galėtume trumpai apibendrinti, ką ten delegacija gero nuveikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs prašėte apibendrinti, tai pas... ir apibendrinsiu. Norėčiau pabrėžti, kaip jūs sakėte, kad BEREK yra mūsų atsakomybei, taip sakant, priklausanti struktūra. Pone Del Kastilio štai sėdi čia pat ir neduos pamelot. Ji dalyvavo derantis prieš keletą metų dėl šios struktūros suformavimo. Aš pirmą kartą pats asmeniškai lankiausi Berek Norėčiau pasakyti labiau asmeninių tokių įspūdžių. Pirmą kartą lankiausi Rygoje ir per, praėjau pro, pro KGB pastatą. Ir tai buvo toks vizitas, uh, prie tokios struktūros ir dabar Latvija yra viena iš ES narių ir tam pastate yra viena iš ES struktūrų. Tai rodo, kiek pasikeitė per tą trumpą istorinį laikotarpį situaciją. Ir manau, kad dabar Rygoje jauč, jaučiausi daug smagiau, negu būčiau jautęsis kažkada. Tai yra tikrai puikus Europos miestas. Susitikome, kaip jau buvo pasakyta, su Bereko žmonėmis, su, su pirmininku tos struktūros, profesorius Baros Bereko vicepirmininkas, kuris, vicepirmininkas, kuris ponas Aišvalris bus pirmininkas Bereko kitą met ir taip pat susitikome ir su administracijos vadovu, susitikom taip pat su Latvijos parlamento nariais Edvard Smiltoms buvo Latvijos e, parlamentarų vadovas. Kalbėjom apie Berek veikimą. Tai ne, nėra struktūra, kuri turi juridinį statusą. Tai yra agentūra. Ten dirba labai kvalifikuoti žmonės. Mes šiaip diskutavome apie susikloščiusią patirtį ir žiūrėjome, kokių žinių iš Berek galima gauti. Apie tarptinklinį ryšį diskutavome. Sunku e, paaiškėjo e, atsisakyti yra to tarptinklinio ryšio mokesčio, tol kol operatoriai tarpusavį taiko tą mokestį. Kalbėjome apie trilogą. Pone Del Kastiljo dalyvauja trilogė, kaip mūsų komiteto atstovė. Berek signalas buvo labai aiškus, sakė, kad būtina atsižvelgti į operatorių patiriamas išlaidas, jų sąnaudas. Ir negalima tiesiog pasakyti, kad e, jų ims ir nebeliks, nebebus. Taip pat diskutavom apie tinklo neutralumą. E, tai aktualu daugelį reguliuotojų. Mano svarbiausias pamastymas būtų toks. Berek nėra tokia struktūra, kokios mes jos norėjom iš pradžių. Mm, tai Mano pirmasis toks pamastymas buvo toks, kad ponė Kreil ir ponas Karinč galėtų taip pat pakomentuoti apie tai, kai, kai, kai, kokie jiems įspūdžiai susidarė. Mes manime, kad tai turėtų būti nacionalinių atstovų taryba. Ar aš apie tai kalbėjau taip pat. Tačiau ar nacionaliniai reguliuotojai gintų bendrą interesą? Ir vėlgi sunku pasakyti, o kas yra tas bendras interesas. Tačiau struktūrinis požiūris yra panašus į tokį, kuris ginamas jungtinėje karalystėje. Tačiau būtina turėti ir platesnę perspektyvą. Būtent apie tai mes daug diskutavom. Mes sulaukėm tam tikrų žinių iš įvairių nacionalinių atstovų. Jie visi sakė, kad na šiaip mes galime, priimdami nacionalinius reguliavimo sprendimus, išspręsti daugumą problemų. Na, aš nesu visiškas federalistas. Tačiau manau, kad dar sklandžiau viską būtų galima spręsti visiems matant bendrą perspektyvą tiek kalbant apie dažnius, tiek kalbant apie Europos erdvės e, geresnę apsaugą. Berek, manau, visi sutarėm dėl to, veikia gerai, dirba naudingus darbus, esant tokiom sąlygom, kokiom esant jie veikia. Ir mums reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tą struktūrą plėtoti toliau. Nes aš esu įsitikinęs, kad mums reikia geresnio pagreičio, kad reikia pasinaudoti tuo pagreičiu ir sprendimus priimti europinių lygmenių, nes 21 amžiuje mūsų rinka tebėra labai susiskaldžiusi. Berek. Atstovai nebūtinai su tuo sutinka. Jie mano, kad jų struktūra veikia visai neblogai, ir kad jų darbas yra teikti analizę ir galbūt šiek tiek formuoti perspektyvą. Tačiau aš manau, kad tą perspektyvą reikėtų šiek tiek pakoreguoti ir numatyti naujų dalykų. Diskusija buvo tikrai įdomi. Buvo mums pažadėta, kad darbai vyks toliau, bus E, taip pat įvertinta, kas, kas vyksta nesklandžiai, dėl kokių paragrafų ar straipsnių dar nesutariama ir taip toliau ir panašiai. Nes daug kas veikia vietinių tinklų pagrindų. Ir manau, kad iš tikrųjų mums yra labai svarbu reikalauti, kad būtų įgyvendami atitinkami ES teisės aktai E, atliekama studija dabar yra dėl pakeitimų telekomunikacijų sektoriuje. E, Jėkma laikotarpį iki 20 metų, tad turime BEREK e, agentūrą, jį veikia, tačiau reikia labiau futuristiškai ir labiau iš europinės perspektyvos vertinti mūsų aptariamo sektoriaus ateitį. Ačiū. Ačiū. Dėkui už pastebėjimą. Taip pat už pastebėjimą, koks gražus europietiškas miestas yra Ryga. Toliau, ponė Konstans Krell. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dar šitą pridurti. Pirmą kartą lankiausi Berek ir buvo tikrai labai svarbu, su kuo susitiksime. Ir Aš sutinku su kolega, kad BEREK turėjo būti nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų organizacija, turinti įgyvendinti tai, ką mes nusprendžiame kaip pagrindiniai teisėkuros veikiai. Bet aš manau, kad BEREK biuras yra šiek tiek kitoks. Jis yra naujausias iš visų biurų ir taip pat mažiausias. Ir jisai turi, žinoma, padėti Berek funkcionuoti ir palaikyti ryšį su Europos parlamentu. Taigi, beveik iš karto po to, kai buvo sukurtas berek biuras, buvo pradėto taupimo veiksmai ir todėl buvo iš karto sumažintas darbuotojų skaičius biure. Ir tai nėra labai gerai. Ir mes šiandieną kaip tik ir kalbame apie tai, kalbėjome apie skaitmeninę erą ir sakome, kad mums toje srityje reikia padvigubinti pajėgumus, reikia tikrai patikimos informacijos, o Berek biuras kaip tik ir gali tokią mums pateikti. Tai, jis tikrai gali mums padėti dirbti iš techninės pusės. Ir aš labai tikiuosi, kad e, per ateinančios diskusijas dėl būsimų e, biudžeto, būsimo biudžeto bus kalbama ir apie BEREK, ir apie išteklius jiems. Ir aš manau, kad mūsų komitetas galėtų kaip tik bandyti suformuluoti tokią strategiją, kaip veiksmingiausiai bendradarbiauti su BEREK, kaip jis galėtų mums labiausiai padėti, uh, ir tikiuosi, kad tą mes ir padarysime. Ir esu tikra, kad panas Jokmark su manimi sutiks. Dėkui. Na ir trečiasis mūsų delegacijos narys, kolega Kristijans Karinš. Jis atstovauja ir įtrio komitetui, ir pirmininkaujančiai Latvijai. Dėkoju. Taip, aš tikrai labai daugam čia atstovauju. Tai buvo mano antrasis vizitas į Berek biurą. Įtrio komiteto vardu Ir galiu pasakyti, kad aš buvau nustebęs dar net labiau. Nors galiu, galiu visiškai paantrinti dviem pasisakiusiems kolegoms. Nepamirškime, kad Berek biure yra du skirtingi dalykai. Berek yra tokia vieta, kur susirenka nacionalinių reguliuotojų atstovai ir diskutuoja, o Berek biuras Rygoje turi jiems padėti, bet tai yra labai nedidukas ofisas, e, biuras jam priklauso 15 žmonių, jeigu neklystų, ir apskritai šita agentūra pati mažiausia Europos Sąjungoje, ir žmonių kaita yra labai didžiulė tenai. Vakar, e, tai yra praėjusiais metais, e, atėjo naujas personalo vadovas, ar kaip tos pareigybės vadinasi, bet man buvo labai keista, kad tokia šalyje kaip Latvija yra e, tai e, e, į tą biurą yra pasamdomi žmonės iš visų ES šalių, tuomet jie atvyksta į Latviją ir pamato, kad atlyginimas ten yra gerokai mažesnis negu jų gimtoje šalyje ir išvyksta. O mes nuo to nukenčiame, todėl kad Berek biuras negauna pakankamai E, indėlio pakankamai darbuotojų ir jie turėtų, tiesą sakant, e, padėti visai Europos Sąjungai, bet kai žmonių kaita yra tokia didžiulė ir nedaug tų darbuotojų yra, tą padaryti tikrai sudėtinga. Todėl, na taip, galima vadinti tas naujasias šalis kaip norime, ar silpnesnėmis, e, vargingesnėmis finansiškai, finansinį spaudimą jaučiančiomis šalimis, jeigu norime, bet esmė yra ta, kad nesvarbu, kokios to šalis bebūtų, kalbėti reikia ne vien tik tai apie tą vieną valstybę, kurioje veikia biuras, bet ap, tai turėtų būti aktualu visai Europos Sąjungai, nes mums reikia dabar visiems pagalvoti, kaip padėti Berek, kad jie sustiprėtų ir galėtų padėti mums. Na, tai galime padaryti keletą išvadų iš diskusijų. Bet prieš tai suteiksiu žodį dar vienam kalbėtojui, išskirtinis atvejis šiandieną, Paul Robik. Šiandieną jo gimtadienis, kaip tik šiandien. Taip, tikrai paplokime. And uh, you know... Kolegos, jūs žinote, kad aš tiksliai žinau, kiek jam metų, koks jis jaunas, ypač jeigu palygintume jo amžių su manuoju, Taigi sveikinu ir žodis jums. Neribotam laikui. Dėkoju, sako Paul Rubik. Na štai, būdamas, e, pasilaikydamas skalsios kalbos principų, manau, daugiausia, didžiausią paslaugą padarysiu kolegoms. vyko diskusija dėl Berek. Mes pasisakėme dėl kai kurių dalykų labai tiesiogiai. Turime informacinės technologijas, technologinius klausimus. E, visa, visa, visi tie klausimai yra susiję tarpusavį. Ten dirba vis daugiau žmonių, buvo išreikšti tam tikri pageidavimai. Žmonės, kurie ten dirba, dirba sklandžiai, tačiau personalo kaita didelė ir reikėtų ko gero numatyti geresnį personalo paketą, nes tie žmonės sprendžia svarbius klausimus, apie ką mes čia kalbame. Mes ES lygmenių turime priimti sprendimus dėl dažnių skirimo Visa tai turi būti elektrinių požiūrių tinkamai normuota, būtina, kad būtų koordinacija tarp tų atskirų sričių užtikrinta. Ir būtent dėl to biudžeto komitete galbūt reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų perorganizuoti tų agentūrų, gal darbas vyktų efektyviau. Pavyzdžiui, kalbant apie tarptinklinį ryšį, protekcionistinių tendencijų dar daug. Ir tai kol kas reguliuoja rinką. Pažiūrėkime, kas vyksta Belgijoje, Luksemburg, Luksemburge. Jie savanoriškai atsisakė tarp tinklinio ryšio mokesčių ir tai yra puikus signalas. Taip pat e, buvo taikomas nacionalinis bendras tarifas, dabar čia dirba ir Google, teikdamas bevėlio interneto paslaugas. E, da, ir, ir aišku, reikės su telekomunikacijų įmonėmis diskutuoti, reikia suprasti, kad tarptinklinio ryšio mokesčiai bus peržiūrėti daug greičiau negu to pasiektų valstybos narės dėrėdamosi atskirai. E, dažnai rinka suranta sprendimus greičiau, negu, to, negu juos rastų atskiri pavieni asmenys. Ačiū, gerbiamas kolega. Ačiū visiems, kurie vykote į Rygą e, su ta specialia delegacija. O dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės klausimo. Septintasis darbo tvarkės klausimas – tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra. Kolega Eduard Martin yra mūsų pranešėjas. Jis parengė darbo dokumentą, kuris tarnaus pagrindų būsimajam pranešimo projektui. 45 minutės skirto šiai diskusijai. Kolegai Marta reikėtų suteikti ko gero žodį. Pirmiausia, kad jis komisijos siūlymą pakomentuotų, žodis jam penkioms minutėms, o paskui koordinatoriai kalbės po tris minutės, o visiems kitiem e, diskusija bendrai apie dešimt minučių. Žodis kolegai Marta. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. Aš galvojau, kad jūs man paliksite savo nuožiūrą laiko, kiek kalbėti, tačiau pabandysiu ir per, penkiol, per penkias minutės pašnekėti, kaip reikalaujate. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančius, e, taip pat darbuotojus, kurie atvyko iš Italijos ir kurie dabar čia dalyvauja mūsų diskusijose. Jūs labai teisingai pasakėte, kad tai nėra pranešimas, tai yra tarpinis dokumentas ir jo principas yra mm, pradėti diskusijas, kad galėtumėm kaip galima geriau e, užbaigti 18 dienos pranešimą. Taigi ieško, lauksiu jūsų komentarų ir pastabų. Aš dabar pabandysiu išdėsyti esmę, pasakysiu, kokį metodą darbą naudojome Mes norėjome susitikti su žmonėmis vietoje, kurie gamina tuos netoriosius metalus. Turėjome ne vieną susitikimą įvairiose šalyse ir mūsų tikslas buvo su jais e, aptarti įvairius dalykus bei E, e, mūsų turimus e, sutarimus, sutapimus bei skirtumus. Kalbant apie Europos strategiją, tai iš tiesų labai didžiulė problema kyla, kalbant apie aplinkosaugą, apie sveikatos apsaugą, taip pat daug nerimo kyla dėl to, kaip perduoti turimas žinias šioje srityje, toliau e, Europos politika dėl CO2 ir dėl kvotų skystimo, energijos kaina. Energijos kaina buvo labai daug svarstamas klausimas, o taip pat Europai labai svarbi dimensija e, tinkamos rinkos. Pabandysiu apie tai pašnekėti plačiau. Mes taip pat e, konstatavome, kad kalbant apie pagrindinius metalus, labai greitai priminsiu, tai yra E, tokie metalai, kur yra geležies e, sudėtyje, tai yra lydiniai. E, ir mes matome, kad Europoje šiandieną trūksta daug metalų, kadangi nėra metalurgija išvystyta ir nėra antrinių šaltinių. Mes taip pat matome, kad tos, e, ta gamyba kelia, išmeta labai daug CO2, labai daug vartoja energijos ir lab, e, tos energijos labai ir labai kartais daug sunaudojama. Kalbant apie bazinius metalus, tai yra didžiausia kaina, e, netauriosius metalus, tai yra didžiausias dalykas kaina, svarbiausias dalykas kaina kaino, e, metalo savybės ir e, kaina yra svarbiausias e, parametrai apsprendžiantys tą metalą. Pramonė reikalauja labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Krizės metu Europa E, vien tik tais plieno atveju 40 milijonų tonų sumažino gamybą, mes sum, su, praradome labai daug e, darbo vietų, daug pramonininkų užsidaro e, ir jie galbūt sako, jeigu pavyks nors kiek iš tų bėdų iškišti nosį, tai atidarysime atgal e, savo įmonės. Tačiau e, dažnai tai pasidaro neįmanoma misija, kadangi žmonės tiesiog praranda turėtą kompetenciją. Taigi e, mūsų strategija dabar turėtų būti nukreipta į kompetencijos išlaikymą, pavyzdžiui, Vokietija laiko e, ir toliau e, perduoda tas žinias, e, išlaik, bando jas išlaikyti ir e, stengiasi veikti europiniu mastu. Visą tai pasakoju tam, kad šiandieną mes matome, kas yra ir kas galėtų būti mm, lemiamas veiksnys skatinant investicijas. Tai gal net ne e, darbo jėgos kaina, e, yra svarbiausias čia elementas. Pirmiausia, tai yra aplinkosaugos politika ir žinoma energijos kaina. Energijos kaina ir en, aplinkos politika. Čia vėlgi visi sutarėme dėl to, kad e, ši mūsų aptariama pramonė labai teršiama, ne tik tais CO2, dar ir dioksinas išskiriamas į atmosferą. E, laikas mane labai spaudžia, tačiau dar porą minučių uh, pa, pa, pa, papasakosiu apie vieną įmonę, kuri yra stambiausia įmonė gaminanti plieną Europoje. Ten susiklošiusi dramatiška situacija. Dalis žmonių, kurie ten e, dirba ir gyvena, nori, kad ta įmonė e, laikytųsi aplinkosaugos standartų o kita dalis prašo, kad ta įmonė būtų uždary, uždaryta dėl to, kad e, atsiranda įvairių e, lygų ir netgi žmonės miršta. Taigi, e, ta įmonė, ta įmonė kyla dar labai didžiulis, didžiulė problema prieimimas visuomenėje, nes jeigu jau veikia tokios gamyklos, tai visuomenė nuo to nukenčia. Kadangi laikas spaudžia, eisiu prie esmės. Mums atrodo, e, teisinga būtų vystyti keletą strategijų. Pavyzdžiui, visą konkurenciją, tarptautinę konkurenciją e, norėčiau priminti, e, reikėtų, reikėtų pasakyti viename lygmenyje. Norėčiau priminti, kad dauguma konkurentų kilę iš Kinijos Europą negali uh, konkuruoti už Europos e, e, ribų, e, kalbant apie įvairius metalus, tiek apie plieną, tiek apie aliuminį, tiek apie kitus metalus. Mes norėtumėm, kad visi konkurencijos požiūrių tarptautiniu mastu bū, turėtų vienodas sąlygas. Nes Dabar e, mes turime vienokias sąlygas ES, už ES ribų tos sąlygos ne vienodos. Pirmininkė, labai atsiprašau virš jų skirtą laiką, e, bet tada nepapasakosiu esmės, jeigu man atimsite mikrofoną. Taigi e, mūsų tos turimos normos, tie turimi standartai E, turi būti suvienodinti e, Europoje, kad tie pinigai, pavyzdžiui, kurie būna skirti kvotoms e, pirkti, būtų taip pat panaudojami ir investicijoms E, investicijoms, sakykime, kovojant su CO2 išmetimu į atmosferą. Nes CO2 išmetimas į atmosferą yra realus dalykas ir dabar e, jau pradeda kelti labai nemažos grėsmės. Pirmininkas, galbūt galima dar pasakyti kažką pabaigoje diskusijos, e, tada galėsite dar viską pasakyti, ko nepasakėte dabar. Taigi palaukite keletą minučių. Jūs E, viršininkas, sako prelegentas. E, ponas Buzekas suteikė žodį ponui Salinį, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Latore per questo primo draft. Dėkoju, ačiū pranešėjai. Kas? Dėkoju, su, sutariu, pritariu tam, kas buvo pasakyta. Manau, kad e, pramonės neturių metalų ateitis turi būti aptarta. Mes kalbame apie vystimosi strategiją ir norime prie visos šios temos prijungti skaitmeninius klausimus. Šalia tų strateginių sektorių yra ir kitų sektorių, kuriuos aš vadinčiau būtinais, net būtiniausiais. Šiandien netauriųjų metalų pramonė ir juodosios metalos pramonė yra laikoma būtinaja, nes būtent ji palaiko mūsų ekonomiką, ekonominę kultūrą, E, nuosavybė ir darbas e, yra ta pusiausvyrą, kurią būtina išlaikyti. Ir būtent įmonėse tą pusiausvyrą galima rasti didelėse, mažose, šeiminės visose. Pritariu pirmiausia šitai pozicijai. Pranešėjas, kaip jau sakė, ir galės papildyti savo e, komentarus, susitelkė labiau prie energijos kainų. Ir siekiama e, gal net labiau išplėtoti prekybos taršos leidimais e, sistemą. Aš nesu didelis tos sistemos entuziastas, tačiau reikia pasakyti, kad trilogė buvo apie tai kalbama taip pat. Tai galėtų mums leisti galbūt nenumirti per nelik didelių tų taršos leidimų. Ir nežinau, ar reikėtų leisti peržengti tų leidimų ribas, kaip siūloma projekte, kuris mums buvo pateiktas. Ypač dabar, kai ES institucijos turi tendenciją didesnį dėmesį skirti aplinkosaugos klausimams ir šiek tiek mažiau diskutuojama apie pramonės buvimą ir jos vietą ekonomikos sistemoje. Visą tai turi dramatiškų pasiekmių užimtumui. Linkiu sėkmingo darbo šiuo svarbių klausimų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Tošenovski kalbės, prašom. Jis kalbės ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už šio dokumento pristatymą. Ten kalbama apie situaciją, kuri iš tikrųjų sudėtinga. netauriųjų metalų perdirbimo srityje. Tai yra vienos iš tų žaliavų, apie kurias kalbame mūsų komitete. Daug jau kalbėta buvo apie metalų perdirbimą, kalbėjom apie juodąją metalurgiją. Manau, kad visa tai yra svarbus dalykai ir kad tam turime skirti didesnį dėmesį, nes metalų perdirbimas yra labai svarbus dalykas. Kodėl? Todėl, kad iš to išplaukia visai ir pasiekmių užimtumui, iš ir be abejo yra kitų sektorių, tokių kaip statybų pramonė, kaip automobilių gamybos pramonė, kuri veikia šio sektoriaus dėka. Nes aišku, jeigu nepasigamintum pakankamai plieno, tai turbūt sunku būtų planuoti kažkokią pramonės plėtrą. Statybų sektorius taip pat patirtų didžiulių sunkumų. Dažnai kyla klausimas, ar mūsų juodąją metalurgiją reikėtų kaip nors apsaugoti, numatant muito mokesčius. Tad būtų galima kompensuoti sąnaudas e, aplinkosaugos problemoms spręsti. Manau, kad administracinių požiūrių būtų sunku, kad tokią priemonę įvesti, tačiau gerai, kad problema iškelta ir tokiu būdu galima prie jos pradėti dirbti. bijau, kad Europos, apie Europos pramonę kalbant, prekybos taršos leidybais rytyje yra daug neišspręstų klausimų. Svarbu, kad situacija nepablogėtų, kai dėl metalų perdirbimo pramonės ateities. Manau, kad mums čia lieka viena iš nedaugelio galimybių. Turime tam tikrų galimybių, bet tam reikia investicijų, tam reikia naujų technologijų. Negalėtume gaminti mažiau metalo Europoje. Tai sukeltų problemų užimtumui, jeigu taip nutiktų. Tačiau bus, būtų visai lė neigiamų pasiekmių kitiems sektoriams taip pat. Didelė žaliavų kainos yra viena iš problemų. Dažnai save lyginame su Kinija, bet reikėtų palyginti situaciją su jungtinėmis valstijomis. Džiaugiuosi, kad prasidėjo diskusija tuo klausimu ir manau, kad mes jį, apie jį kalbėsime dažniau negu iki šiol. Ačiū. Kolega Petersen, Alde frakcijos vardu. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mūsų pranešėja negalėjo šiandien atvykti, todėl jos vardu pasisakysiu. Visiškai sutinku su pranešėju dėl to, kad didžiausias iššūkis Europos netauriųjų metalų sektoriuje yra paklausos nebuvimas ir be to yra didžiulės kainos. Todėl šitą sektorių reikia restruktūruoti. Jam reikalinga daugiau investicijų, daugiau inovacijų, kad jis liktų konkurencingas pasauliniu lygmeniu ir todėl Europai reikia plačios investavimo politikos, kurios tikslas būtų sukurti inovatyvesnius produktus už ka, mažesniais kaštais. Reikia taip pat užtikrinti, kad mūsų ES politikos paremtos e, aplinkosauginiais aspektais būtų kaip variklis pokyčiams žemės sektoriuje. Taip pat mes daug kalbame apie Europos energetinę sąjungą ir turime užtikrinti, kad sukursime tokią vidaus energetikos rinką, kuri bus veiksminga visai Europai, ypatingai turint omenyje reikalingas inovacijas, žalę ekonomiką ir konkurencingos kainos bei užtikrintas, užtikrinti energijos ištekliai yra esminiai dalykai, kalbant apie šį neturiųjų metalų sektorių. Šiaip e, šis sektorius laukia pokyčių ne vien tik Europos Sąjungoje. Turi būti sukurtos vienodos sąlygos visame pasaulyje. Taip pat reikėtų užkirsti kelią nesažininkoms e, veikloms ir elgesiui, pavyzdžiui, dempingui. Taip pat reikėtų numatyti laisvus prekybos būdus, laisvas priemonės tam, kad ES šios sektoriaus atstovai turėtų prieigą prie trečiųjų šalių rinkos. Taip pat ES teisės aktai turėtų būti uh, veiksmingi, kad jį padėtų pasiekti visų šių tikslų ir kad sėkmingai galėtų funkcionuoti vidaus rinka. Dėkuoju pranešėjui ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo šią temą. Dėkui. Labai ačiū. Dėkui iš jūsų pastabas. Toliau guoja e vardu kolega Silgiotis. Τώρα εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Dabar jau geriau. Dėkui, pirmininkė. Mūsų šešėlis pranešės negalėjo dalyvauti, taigi aš pavaduosiu kolegą. Norėčiau pasakyti, kad pranešimas puikus. Jame nustatomi labai teisingi prioritetai Europos netauriųjų metalų sektoriui. Ir aš sutinku su pranešėjo nuogastavimais, ypatingai dėl e, visuomenės sveikatos ir taip pat e, šiame sektoriuje dirbančių žmonių sveikatos. Mes turime užtikrinti ir garantuoti savo gamybos pajėgumus, taip pat kurti naujas kokybiškas darbo vietas šiame sektoriuje. Aš manau, kad mūsų pačių netoriųjų metalų gamybos pajėgumai tikrai a, turi daug potencialo atnešti naudos visuomeniai. Ir ne vien tik tai ribotams geografinėms vietovėms, bet apskritai reikia sukurti pusiausvirą pramonės sektoriaus veikloje, kad iš jos naudos turėtų visa visuomenė. Taip pat reikia iš naujo peržiūrėti konkuravimo sąlygas, kurios dabar susiklostė visame pasaulyje. Nes dabar e, palankesnėje padėtyje yra atsidūrusios tarptautinės didžiosios bendrovės. o mums reikia e, taip pat stengtis, kad veiktume žmonių labui ir taip pat e, netoriųjų metalų gamybos srityje negalima pamiršti aplinkosaugos elementų, e, CO2 išmetimų. Visą tai turi būti nepamirštama ir tuomet, kai importuojame tokius produktus į Europos Sąjungą. Nes e, galbūt mes savo aplinkos importuodami ir neskriaužėme, nekenkiame jai, tačiau e, turime nepamiršti, kiek e, tokių produktų gamyba kenkia aplinkai tose šalise ten, kur jie yra, tie produktai yra gaminami. Be to reikia atsižvelgti ir į moterų ir vyrų darbo galimybės. Nepamirškime, visi šie faktoriai labai svarbus. Dėkui. Toliau. FDD vardu kolega Boreldi. Taip pat koordinatorius pakeisite. Ne, jūs pranešėjas. Gerai, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už darbinį dokumentą, kuris dabar mums buvo pateiktas. Labai džiaugiuosi, kad dokumente minima šios sektoriaus vidaus rinkos pakeitimas, nes būtent dėl jos labiausiai ir nerimaujame. Jeigu mūsų tikslas yra padaryti taip, kad netauriųjų metalų rinka Europoje suklestėtų, tai tas tie įvairūs neligumai valstybėse narėse, kalinė politika ir kitus dalykus užduoti apsunkina, nes reikia padaryti taip, kad tie skirtumai sumažėtų, dėja jie nemažėja. Ir šitą aspektą reikėtų paliesti pranešime. Kitas aspektas yra susijęs su valstybių sienomis. Mano požiūriu, Labai svarbu, kad e, rinkos taisyklės ir CO2 taisyklės būtų taikomos visur, ne tik Europoje, nes mano požiūriu tai būtų e, rimtas žingsnis prie teisingesnės konkurencijos tarp Europos gamintojų ir ne Europos gamintojų. Ačiū, brangus kolegos. Pone Kasijo. Ačiū Fernando Martin. Iš tiesų buvo pristatytas dokumentas, puikus dokumentas, labai išsamus, atsižvelgiantis į vairius aspektus, e, kurie yra susijęs su e, pramonė, ypatingai su geležies ir su aliuminio pramonė. E, tai yra dokumentas, kuriame kalbama apie e, pramonės sustiprinimą, apie e, technologijų vystimasi. Dabar mums e, mes matome, kaip kompiuterių vystimasis liečia visas rytis ir taip pat mes matome, kad visos pramonės rūv, e, šakos turi su tuo skaitytis, kad galėtų pačios vystytis. Čia yra minimos pagrindinės problemos, kurios, su kuriams susiduria pramonė Europoje. E, tai yra susijęs su emisijų e, teisėmis. Toliau antra E, galimybė mm, suvienodinti sąlygas ES ir ne ES. Manau, kad apie tai reikia padiskutuoti ir taip pat kelti klausimą. Ir dar vienas dalykas, apie ką mes nešnekame, tai yra konkurencija apie E, tai yra e, konkurencija Europos Sąjungoje. Konkurencija Europos Sąjungoje irgi e, vyksta pagal tam tikras sąlygas. Taigi nereikia pamiršti, kas vyksta išorėje, bet nereikia pamiršti ir kas vyksta viduje, nes ir čia yra įvairių kliučių. Taigi norėčiau palinkėti Jums konstruktyvaus darbo ir mes dar papildysime tą darbą įvairiomis detalėmis. Ačiū. Ačiū kolegė už pasavas. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės šešėlinis pranešėjas. Kolega Žadojs, ką tik pas mus atvyko. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes buvau kitame komitete. Tačiau atidžiai sekiau pranešėjo darbą ir norėčiau pasakyti, kad pranešėjo darbas buvo ypatingai kruopštu šiuo klausimu. Dalyvavau e, pranešėjo surinktame vizite. Ir iš tikrųjų labai įdomu buvo pamatyti tai, kad kiekvienas e, elementas buvo atidžiai nagrinėjamas, kiek jis, kokį vaidmenį jis turi, kokį poveikį turi tarptautinių lygmenių, europinių lygmenių. Ar kalbėtum apie pramonės sektorių, ar kalbėtum apie darbuotojus, apie asociacijas. Ir um, manau, kad čia iš tikrųjų labai svarbu ir jūs ko gero prisiminsite, kad ankstesnės kadencijos metu apie juodąją metalurgiją jau buvo kalbama ir aš manau, kad dabar esminis darbas yra atliktas. Ir um, Dabar e, visą tai tik dar labiau sutvirtins tos siūlymus, kuriuos galėtų pateikti mūsų komitetas ir visas Europos parlamentas. Aš savo ruoštu norėčiau paremti du svarbius pranešimo elementus. Pirmiausia, e, priemonės pasienyje, e, galimai muitų mokesčiai. Tai yra tas dalykas, kuris yra labai sudėtingai paliečiamas tiek Europos Sąjungoje, tiek kitur. Direktyvoje kalbama apie priekybą taršos leidimais, tačiau svarbiausias klausimas turbūt būti, kaip sumažinti CO2 iš metalų. Tačiau jeigu mūsų įmonės nori būti konkurencingos, jeigu tie, kurie nededa pastangų, e, tie yra konkurencingesni, tai yra labai svarbus elementas reikėtų, kad pranešėjas ir toliau eitų tą linkmę, nes jo požiūris yra teisingas. Kitas dalykas, kuriam pritariu ir kurį reikėtų dar pabrėžti, yra štai kas, ką reiškia konkurencingumas juodosios metalurgijos sektoriuje rytoj. Žinome, kad yra mm, metalurgijos veikėjų nuomonė tokia, kad reikėtų apibriežti aplinkosaugos ir socialinius kriterijus, kurie turėtų būti patys žemiausi. Mes žinome, kad toks konkurencijos modelis mums netinka Europos Sąjungoje. Mes turime tikslą kovoti su klimato kaita ir mūsų konkurencingumas turi būti e, kuriamas efektyvumo technologijų naujų pasitelkimo pagrindų, remiantis energetikos efektyvumu ir mažinant CO2 išmetalus. Dėl daugelių iš šių priežasčių kol kas mes remiame pranešėjo požiūrį, nes jo požiūris yra teisingas, jo pateikti siūlymai taip pat. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, kolega, už jūsų pastabas. Kitas kalbėtojas, kolega Marijas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Martin pranešėjui už parengtą pranešimą. Ten kalbama apie aplinkos apsaugą, apie visuomenės sveikatą. Tai yra tie dalykai, kurie mums yra e, vieni iš svarbiausių. E, taip, tai nėra lengvi klausimai. Mes e, sulaukėme svečių pavyzdžių iš Tarantą, džiaugiamės juos matydami ir galime pasakyti, kad e, energijos kaina ir būtinos investicinės paslaugos yra vienos iš svarbiausių, kalbant apie mūsų aptariamą sektorių. Man atrodo, kad būtent pirmiausia prie to ir turėtume susitelkti. Graikijoje turime Larko, vieną iš penkių didžiausių pasaulinių įmonių, kur gaminamas kur gaminamas sidabruotas nikelis. E, dabar, kai 25 eurai yra e, numatyta kaina vidutinė už šį e, už šį metalą jam tenka gyventi labai konkurencingame pasaulyje plieno pramonė Graikijoje yra patirianti, be patirianti dabar pavojų. Kila pavojus darbo vietoms dėl dabartinių taupimo priemonių. 85 procentais smuko gamyba. E, tai yra didžiulės sąnaudos ir mums tenka iš tikrųjų spręsti tokią pavojingą situaciją. Reikalinga būtų parama kad tokios pramonės e, galėtų egzistuoti, nes joms tenka konkuruoti su Kinija. E, tačiau konkurencija daugiausia vyksta darbo užmokesčių pagrindu. Nelygintinas yra darbo užmokestis e, Graikijoje ir Kinijoje. Turime padaryti taip pat ir investicijas į realią ekonomiką. Ačiū pranešėjui iškėlusiam svarbų klausimą. Manau, kad jeigu pasiremsime jo mintimis, galbūt galėsime rasti išeitį šiai e, netauriųjų metalų pramonės ateičiai. E, Dabar dažnai kartais parduodamos gamyklos. Nežinau, ar visada reikia tą daryti. Aš manau, kad mes galim būti konkurencingi, nes tai yra labai svarbu kiekvienos šalies ateičiai. Ir tik tai tiek, kad energijos sąnaudos, pažiūrėjau, graikiai yra didžiulės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega. Pone Patricija Toja, mūsų komiteto vicepirmininkė. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Eduardui Machta už atliktą puikų darbą. Ta minėjo daugelis kolegų. Jis kalba apie esminius dalykus ir svarbiausia yra energijos sąnaudos. Tai nuo to nukenčia galutinis produktas, jis tampa brangesnis. E, metalo pramonė tai yra ypatingai aktualus dalykas visoje Europoje. Europa turi turėti didesnius konkurencinius gebėjimus lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis. Šiandien minėjome Kinijos pavyzdį kiti jungtinės valstijas, bet juk yra ir kitų regionų, su kuriais tenka konkuruoti. Tai yra svarbus dalykas, tad svarbu išnagrinėti šią siūlymą tinkamai, kad tai būtų tas siūlymas, kuris būtų tikrai reikšmingas ir turėtų poveikį. Ponas Mechta taip pat sakė, kad šis siūlymas padės įveikti kitą paminėtą problemą. Sakė, kad trūksta sąžiningos konkurencijos net ES viduje. Tačiau aš manau, kad trumpuoju laikotarpiu, kol bus ieškoma sprendimų, e, santykiai su kitais gamintojais pasaulyje turėtų būti irgi aptartas aspektas. Nes mokėti kompensacijas e, kai kurios valstybėms, nežinau, kaip reikėtų elgtis, ne visur vienodai tai bus. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Ispanijoje ir Italijoje situacija yra visiškai skirtinga. Mūsų įmonės dirba ES mažiau konkurencingomis sąlygomis. Tai štai tai turi didžiulį poveikį ir nuo to nukenčia kai kurios šalis. Tad reikės ieškoti sprendimų e, trumpalaikiai, e, ilgalaikiai ir vidutiniai perspektyvai. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų plačiau pagvildenti, tai yra mokslo tyrimai. Čia yra įdomių siūlymų. Jau e, yra ir bandomųjų projektų, kurie galėtų būti pritaikyti, kur būtų galima išsiaiškinti, kokius darbo metodus pritaikyti, kurie būtų mažiau kenkinti žmonių sveikatai. Ir paskutinis aspektas, kurį, manyčiau, reikėtų išplėtoti labiau, tai yra e, žiedinės ekonomikos e, klausimas, nes galima daug e, ką nuveikti šioje srityje. Įmonės galėtų sunaudu, panaudoti pakartotinai e, savo atliekas, tai būtų joms papildoma žaliava. Reikėtų apie tai kalbėti plačiau, jeigu įmonės bando tokią žiedinės ekonominį ciklą pritaikyti, dažnai jos dabar negali e, ekonomiškai išgyventi, nes neturi kritinės masės tų produktų, kurios galėtų naudoti pakartotinai. Tačiau galbūt reikėtų paminėti žiedinės ekonomikos aspektas, visuomenės sveikatos aspektą. aspektą Tai būtų svarbu mano supratimu. Ir dar norėčiau pasakyti štai ką. Dar vienas aspektas, kuris buvo trumpai paminėtas, būtų toks. Turime peržiūrėti konkurencijos, vidaus konkurencijos taisyklės. Sako, na štai reikia žvelgti į reikiamas rinkas, ypač kai vyksta įmonių sujungimai. Bet jeigu kalbėsime tik apie Europos rinką, tai e, nereikėtų užmiršti ir kitų dalykų. Turime peržiūrėti konkurencijos taisyklės Europoje, jos turi būti taikomos visiems to lygiai, kartu su kitais faktoriais be abejo. Neužtenka pasakyti, kad yra problemų, tiesiog reikia raginti komisiją, kad būtų peržiūrėtos konkurencijos taisyklės ir kad būtų daroma reikiama pažanga. Ačiū. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun că raportul e doar mater. Nu numai că este un raport foarte bun, dar pentru prima dată... Vă... Bună, Dėkui. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, nes pranešimas puikus. Jame yra pateikiama labai daug įvairiausių idėjų ir pasiūlymų, tai nėra vien tik tai pažangos ataskaita. Ir manau, vienas iš svarbiausių dalykų, į ką būtina atsižvelgti, yra tarptautinių priemonių rengimas. Be abejo, tai yra labai glaudžiai susiję ir su ES konkurencingumu ir Čia svarbiausia yra atsakyti į klausimus dėl ES konkurencingumo ateities. Ponas Marten iš juos klausimus atsako teigiamai. Jis sako, taip, galime kelti konkurencingumą. Taip pat panas Marten nagrinėja aplinkosaugos aspektus. Visi norintys parduoti kokį nors produktą Europos Sąjungoje privalo laikytis tam tikrų sąlygų, kurios kalba apie aplinkos apsaugą. O kaip dėl CO2, anglijas dvideginio? Šitos problemos ES dar nesame išsprendę. O jeigu pažvelgsime į Arkties, A, Arktiką, ozonos sluoksnį, ozonos sluoksnis ten yra storiausias e, dėl pramoninės veiklos, nors ten realiai pramoninė veikla nėra vykdoma. Taigi CO2 išlakos e, e, taip pat kenkia visam pasauliui. Pono Marta pasiūlymai gali būti galimas sprendimas ir jais remdamiesi mes galime tikrai rasti naujų poslinkių ir pasiekti nustatytus tikslus. Ir aš labai tikiuosi, kad visi kolegos palaikys pranešimą. DJ Growth, naujasis generalinis direktoratas, jo atstovas ponas Matija Pelegrinė. Ačiū. Aš kalbėsiu prancūziškai, kadangi ponas Mertenas yra prancūzas. Mes labai maloniai kartu bendradarbiavome su ponu Mertenu ne kaip e, parlamentarus, jį žinau, bet kaip e, profsąjungininką e, profsąjunginėje grupėje aukšto lygio, taigi puikiai jį pažįstu ir žinau, kaip jisai puikiai susipažinęs su šia sritimi. Mes pritarėme jo analizai, kad tai yra strateginis sektorius Europai. Šis pranešimas arba jo projektas labai naudingas, nes, kaip sakė daugelis mm, parlamentarų, e, jis teikia labai nemažai pasiūlymų Europos komisijai. Tai ne tik tais naujai direktoratui, e, bet ir kitiems direktoratams e, ir klimato, ir konkurencijos, ir kitiems duoda daug peno apmastymams ir pasiūlymų. E, aš manau, kad reikia tą ir pirminę, ir antrinę gamybą, kaip sakė ponė Toja, vystyti kad būtų atitinkama komisijos strategija. Jūs e, pagal programą Horizontas 2020, e, pagal programą 2020 e, komisija skiria tam tikrą dėmesį metalams. Ji finansuoja tam tikrus projektus bei inovacijas tiek pirminėje, tiek antrinėje gamyboje. Ir taip pat E, kalbant apie e, šiuos sektorius, dažnai galvojame, kad tai yra praeities sektoriai, nors iš tikrųjų tai yra ateities sektoriai. Aš e, turiu Jums puikią naujieną. Mūsų naujoji komisarė, ponė Jankovska, nusprendė aukšto lygio plieno grupės, grupėms patikėti ir energetikos klausimus, aukšto lygio energetikos e, klausimus svarstyti. E, ten bus ministerijų atstovai. 27 gegužės pirmą kartą tos, e, ta grupė rinksis prieš konkurencijos tarybą. Mūsų naujoji komisarė nusprendė sukurti specifinę platformą, kad toms pramonės grupėms suteiktų kuo stipresnį balsą, kad e, medžio, statybos, pramonės irgi galėtų savo problemas ir sakyti, kadangi jų problemos yra labai panašios. Tai yra ir neteisinga konkurencija, ir energetikos kainos, ir taip pat e, tos problemos, kurio, su kuriomis susiduria visi dėl e, energe, energijos kainų. E, Kitas dalykas, kurį norėčiau paliesti, tai yra pono Marteno pasiūlymas dėl e, mm, įvairių, dėl standartų ES ir už jos ribų. Aš manau, kad apie šią mintį taip pat reikės padiskutuoti, kurią jūs išdėstėte popieriuje, su mūsų kolegomis iš e, klimato e, grupės. Taigi komisija siūlys naujas ATS e sistemas. E, viskas, ką jūs čia pasiūlėte, e, komisijos bus priimta domen. Paskutinis punktas, kurį norėjau paliesti. Terni klausimas. Tai yra praeities klausimas, kadangi jau buvo priimtas sprendimas, tačiau uh, E, buvo nuspręsta, kad tai yra um, na, bendra rinka, nes 30 e, procentų dabar nerūdyjančio e, plieno yra importuojama iš Kinijos. Tas plienas dabar jau matome, kad yra, tapo tikrai pasaulinio masto e, reiškiniu, kadangi labai daug importuojame iš Kinijos. Ačiū. Ačiū. Europos komisijai, žinome, kokia svarbi ši tema ir jums. O dabar, kolega pranešėjas, kaip aš jums žadėjau, jums irgi numatyta nemažai laiko, net penkios minutės baigiamosioms pastaboms. Ar turite pakankamai temų penkioms minutėms? Puiku, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Maniau, kad duosit 15 minučių pasisakymo laiko, nes buvau numatęs 15 minučių pasisakymą. Na, ką padarysim? Taip jau išėjo. Gaila. Nespėjau visko apžvelgti. Visiems buvo skirtas šis darbinis dokumentas ir aš galėčiau pasakyti štai ką, kai buvo teisingai pabrėžta, buvo bandoma apriepti kuo daugiau, buvo uh, stengiamasi pažymėti su, labiausiai su kokiam problemom susidūrė netaurių metalų pramonė ir rasti sprendimus. Norėčiau padėkoti už jūsų padrasinimo žodžius. Manau, kad visi suprantame tai, kad šiandien e, neturiųjų metalų gamyba yra pasaulinė rinka, globalizuotoje ekonomikoje veikiant reikia ir žvelgti globaliai. Europa negali e, remtis 57 metų idėjomis. Ir čia galiu tik pritarti kolegoms ir tiems komisijai išsakytiems priekaištavimams e, konkurencijos direktoratui. Kas šiandien yra ta tinkama rinka, pavyzdžiui? Tai yra visas pasaulis. Ponas Peligrinis štai teisingai pasakė, kad nerūdėjantis plienas yra strateginis e, dalykas. Kinija gamina daugiau negu 50 procentų šio plieno. E, Eternit atvejis taip pat yra klasikinis. Buvo nus nuspręsta Terni e, centrą per, parduoti kitai europinė įmonė, sakydama, kad tuomet tana įmonė taps per didelį, per didelį dominuos ir taip toliau, ir tai galiausiai pastarnavo Kinijos gamintojams. Dar kartą sakau, kad svarbiausia yra sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems, e, visiems visiškai. Nereikėtų, kad Europos e, gamintojai mokėtų mokesčius, tai, kad ir aplinkos saugoj. Na taip, taip, tai yra svarbu, nes turime vieną planetą, visi turime ją saugoti. E, tačiau, kai nusprendžiama investuoti į švarę energetiką, į švarias technologijas, tai taip pat galėtų būti papildomas šaltinis, kuris galbūt padėtų pramonės įmonėms e, įgyvendinti tas investicijas. Nes investicijų kanų, nu, sąnaudos yra didelės. Pramonininkai mums sako, kad, mums, kad jiems reikia didesnio matomumo, galimybės labiau prognozuoti. Tam būtina, pavyzdžiui, atlikti konkrečius atvejus, pavyzdžiui, perstatyti aukštą krosnę. Baisiausia arba tai, tai yra net nedarbo jėga šiuo atveju, bet ir, ir ypač svarbu šiuo atveju yra turėti aiškę viziją. Jie turi žinoti, ar jiems reikia ją statyti ar net ar, ar, ar prireiks aukštakrosnis kam nors po kažkiek metų. 170 milijonų tonų plieno kasmet sunaudojama Europoje. Tad klausimas būtų toks, ar reikia mūsų pramonė šitos Europoje ar ne. Ir aš kartu su kolegomis pritariu komisijos e, gairiams Mums pernai buvo pateiktas projektas. Mes manome, kad reikia pramonės, pramonį užtikrinti išgyvenimą Europoje, bet tam jai reikia suteikti reikiamas priemonės. Energijos sąnaudos, pavyzdžiui, Ispanijoje tai yra didžiulė problema. Alkoa grasinasi, kad uždarys įmonės, nes energija kainuoja tiek, kad nebesugeba ši įmonė konkuruoti Europoje ir už jos ribų. Tad vėl kyla klausimas tos energijos sąnaudos. Ir pritariu čia ponui Peterson. Reikėtų, kad šis klausimas būtų keliamas, sprendžiant e, energijos, Europos energijos sąjungos klausimą. Nes pramoninkai Ispanijoje sakė, kad jiems irgi reikia aiškiaus vizijos, jie nori žinoti, kiek kainuos megavatas, pavyzdžiui, kitą met. E, kol kas dėja nelabai aišku. Na, tai dar turiu minutę, pasinaudosiu ir ją, sako kalbėtojas. E, rinkų tinkamumo idėja yra labai svarbi. Ir manau, kad paskui tik tai galima kalbėti apie visą kitą. Kaip Europa ketina elgti su savo pramonė? Toks kyla klausimas šiandien. Nereikėtų, kad kokia nors pramonė šaka ar šalis dominuotų kitų atžvilgių. Tač, tačiau reikia kalbėti labai aiškiai. Kinijos atvejis yra ir kitų šalių, bet Kinija dabar yra svarbiausia Europos pramonininkų konkurentė. Tad kyla klausimas, ar kaip čia išeina, kad viena šalis sumato dominuoti kitų atžvilgių. Pavyzdžiui, nerūdyjantis plienas yra svarbu, nes, pavyzdžiui, nusprendžiama importuoti kinišką nerūdėjantį plieną Bet juk svarbu turėti omeny, kad tai turi poveikį mūsų europiniai pramoniai. Apie tai ir kalbama čia pranešime. Su šešėniais pranešėjais sutarėme dėl to, kad reikia tvirtos pramonės ir gana vieniems su kitais kariauti, reikia parodyti, kad galim turėti tvirtą pramonę, kuri yra draugiška aplinkai, kuri nekenkia visuomenės sveikatą ir pritariu tam, ką sakė ponas Žado, rytoj investicijos į švarę energiją, į CO2 teršalų mažinimą, į energijos deficito mažinimą bus svarbiausias dalykas, kuris padės pramonė. Ir tai turės poveikį Europos pramonė ir pasauliniai taip pat. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ne tik dėl, ne tik už tos dokumentus, kurie labai svarbus, noriu padėkoti, bet e, jūs labai esat įsijautęs į tą temą, jums įmatosi brangi, tad dėl to irgi labai džiugu. Jūs rengiate pranešimo projektą ir norėčiau priminti, kad e, turime tik ribotą puslapių skaičių šiam dokumentui. Jums iš tikrųjų nebus labai lengva, tačiau turite tam renktis e, pranešimo projektas 2015 virželio 15-16 bus nagrinėjimas. Turime dar laiko šiek tiek. Dar kartą ačiū kolegai, o dabar periname prie paskutinio šios rytinės sesijos darbo tvarkės klausimų. 2016 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Annalin Van Bosuit yra mūsų pranešė. Aš greičiausiai iškreipiausiu pavardę, mėla kolegė, sako pirmininkas. Kolegė yra iš ECR frakcijos. Norėčiau priminti, kad visų nuomonių tikslas dėl įgaliojimų trišaliams dialogams e, turi tikslą iškelti įtre komitetų prioritetus kitų metų biudžetui. Pone Lambosuit, norėčiau kreiptis į Jūs ir paprašyti pristatyti šį projektą. Aš čia, ponė pirmininkė, dėkoju už man suteiktą žodį. Jūs mano pavardę ištarėte puikiai. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, visi gavote mano pranešimo projektą dėl 2016 metų biudžeto. Kaip sakė pirmininkas, tai yra tikrai svarbi tema E, juolap turint omeny, kad darbų tvarkaraštis buvo labai intensyvus, nebuvo laiko tiesiog išdalinti dokumento visomis kalbomis. E, pabandžiau susitelkti pirmiausia prie tų europinių klausimų, kuriuos mes laikom prioritetiniais. Šis dokumentas yra dar tik tai pirminio varianto formos. Pirmininkas e, nutraukė kalbėtoje. Gerbiami kolegos, kviečiu visus laikytis tylos. Pone Toja, Jūs taip paskaičiu laikytis tylos. Pone Toje, gal būtų galima tyliau, prašo pirmininkas. Mūsų pranešėja norėtų ramiai pristatyti savo pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Van Bosuit. Ačiū už šią pastabą, už nuraminimą kolego. Taigi, kaip sakiau, dokumentų turime dar tik pirminį variantą. Laukiame jūsų visų pakeitimų siūlymų, juos galima teikti iki gegužės 21 dienos. Peržvelgsiu šį dokumentą, jo svarbiausius elementus. Nereikėtų, kad nereikėtų uh, pamiršti tinklų sujungimo mechanizmo. E, Bet čia Europos strateginių sitinių fondas yra labai svarbus. E, tikslai ilgalaikiai turėtų būti prioritetiniai. Manau, kad reikia atsižvelgti į tuos e, pirmiausia inovatoriškus projektus. Turėtume e, pastebėti, kad jau pirmieji projektai rodė savo naudą. Jie buvo patvirtinti E, kaip gausinti finansavimą iš Europos investicijų fondo ir horizonto 2020. E, tos, ta, ta infrastruktūros tinklų priemonė irgi turėtų būti tinkamai finansuota. Europos strateginių investicijų fondas e, tinklų sujungim, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė e, ir kai kurie kiti projektai turėtų kiekvienas turėti savo eilutę. Jeigu manome, kad kažkas neveikia, manau, kad kaip Europos parlamentas mes turime turėti teisę įsikišti, iškelti klausimą, nes mums tenka ši kompetencija ir mes turėtume tinkamai ją pasinaudoti. Taip pat lauksiu Europos komisijos siūlymų. 2016 e, metams, gegužės mėnesį jie turėtų pasirodyti. Išnagrinėsiu kiekvieną biudžeto eilutę labai kritiškai ir esu įsitikinusi, kad kolegos pasielgs lygiai taip pat. Jeigu subsidijos yra paskiriamos, reikėtų, kad jos būtų greitai išmokėtos, nes visi žinome, kad kasmet e, tie e, nepadengti mokėjimai kaupėsi mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai kelia nemažai sunkumų. Tad būtina pasakyti, kad tai bus komisijos svarbiausias darbų baras, tačiau reikėtų, kad komisija e, užtikrintų mokėjimus laiku, kad prisimtus įsipareigojimus įgyvenintų. Dar vienas kitas klausimas tai irgi mums bus prioritetinis, kalbant apie ES politiką, geresnė teisėkūra mums yra labai svarbus klausimas, apie tai aš kalbėsiu savo dokumente ir reikėtų, kad tai būtų realistinis projektas. Būtina, kad Europai gyvendant vieną ar kitą politiką, jie atsispindėtų priimtose programuose. Tie prioritetiniai klausimai, kuriuos minėsiu pirmiausia, tai yra energijos efektyvumas, paskui e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė užtikrinanti jungtis tarp šalių ir trečias dalykas – žiedinė ekonomika. Taip pat seksiu, kad atitinkamos biudžeto eilutės sulauktų reikiamo dėmesio komisijos biudžeto siūlymuose. Kaip jau sakiau, dabar mes čia kalbame apie pirminį teksto projektą, laukiu jūsų pakeitimų ir aišku, reikės ieškoti kompromisų, kuriems pritarsime daugumą iš mūsų. Ačiū, sako pirmininkas, už mūsų požiūrio pristatymą, rengsime įtres kaip supratote, nuomonę dėl kitų metų metinio biudžeto ES. Tad mums tenka iš tikrųjų labai svarbus darbas. Ko jie, kolega Gair norėtų komentuoti. Prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau dvi pastabas išsakyti. Norėčiau kalbėti kaip biudžeto komiteto narys. Pirmiausia, e, strateginių investicijų Europos fondas. Akivaizdu, kad 2016 metų biudžetas taip pat turės e, tam tikros reikšmės FCOC nes FCOC biudžetą reikia iš naujo papildyti. Šiame parlamente neaišku, kaip tą reikės padaryti, arba šiaip jau, jeigu ir diskutuojama, tai nuomonės išsiskiria. Ši komisija labai teisingai pastebėjo, komis, kad, kad di, horizontas 2020 turėtų išlikti. Aš e, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie daugiametę e, finansinę programą, programą yra labai, konstatuojame, kad yra labai daug e, finansinių dalykų, kurie jau iš anksto numatyti. Daugelis valstybių narių žino, kiek e, sumų, kokios sumos bus įlietos į, į biudžetą ir kokių sumų reikia laukti iš biudžeto, iš struktūrinių fondų ir panašiai. E, tai reiškia, kad Europos komisija, ir tai labai gaila, turi tik labai nedidelę veiksmų laisvę, nes tame biudžete iš vienos eilutės į kitą pinigų kilnoti netaip paprasta. Tai e, veiksmų laisvė kažkiek kažkiek yra, bet e, tai nesusijęs su nacionalinėmis programomis, tai susijęs su mokslų tyrimu. Ir jeigu dabar parlamentas norės, kad būtų panaudoti kitų fondų pinigai, tai mes tada turėsime pakeisti daugiametę programą. Tai yra labai didžiul, e, sunkus procesas ir valstybės narės sprendžia. Taigi čia norėčiau dabar jau e, kreiptis į Jūs e, ir pasakyti, kad Jūs dabar turėtumėte apspręsti, kokią sėkmę pastaba buvo už nugaros kalbantiems žmonėms. Prašau pasakyti, jeigu Jums trukdau. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, kokiuose srityse turime reikiamus fondus. Lygiai tas pats pasakytina ir apie horizontą 2020. Kokius instrumentus šiai strategijai 2020 turime ir kaip galime e, panaudoti privatų e, kapitalą, kaip kad panaudojame FSI atveju. Mums Aš norėčiau paprašyti e, komiteto nagrinėti 2020 klausimą ir pažiūrėti, ar ten nėra numatyta jau dabar instrumentų, kurie galėtų panaudoti kartu su FC. Mes turime dabar e, išskirtinę galimybę panaudoti laisvas lėšas. E, mums tik tais reikia e, atitinkamai paieškoti ir paskaičiuoti. Reikėtų pasižiūrėti, kokią pramonę galėtų mm, užsiimti mokslo tyrimaisiais darbais, tačiau norėčiau perspėti, perspėti kad FC negalima perkelti e, daugiametės programos lėšų ir atvirkščiai. Norėčiau, kad būtų kitaip, tačiau yra taip, kaip yra. E, kažką tai pakeisti yra be galo sunku ir tai būtų labai ilgas procesas. Kitas klausimas - agentūros. Agentūros e, yra labai sudėtingas klausimas ir visi sako, visi, jeigu kelia klausimą e, dėl to, ar galima ką nors sutaupyti, tai pirmiausia pagalvoja apie agentūras. Yra įvairūs specialistai, kurie yra užsima įvairiomis rytimis, o agentūros buvo su, sukurtos dėl tam tikrų priežasčių ir jos labai didžiulį spaudimą patiria, ypatingai iš komisijos pusės. Komisija sako, kad agentūros taip pat turėtų E, turėti galimybę atleisti savo personalą, bet kai kurios iš jų negali to padaryti. Pavyzdžiui, aš atsakingas už e, kai kurias agentūras ir Marselio agentūra parodė, kokia sunki situacija pas juos. Taigi čia norėčiau kreiptis į pranešėją ir pasakyti, kad kartu su atsakingais komitetais šitą klausimą aptartumėte, nes būtent komitetuose galima uh, mm, išsiaiškinti viską, kas agentūrai svarbu. O šis klausimas yra svarbus, tai, nes tai tikrai palengvintų agentūrų gyvenimą. Nes e, komitetų nuomonė agentūrams yra ir buvo svarbi ir taip mes galėsime padaryti tam tikrą spaudimą, tuo pačiu spaudimą padaryti ir e, komisijai. Ir žinoma, aš e, pateiksiu pakeitimų, kurie bus susiję su mano šiais dviem e, iškeltais aspektais. Mums reikia pramonės ekspertizės ir žinoma galėsime prisidėti toliau prie tolesnio šios diskusijos vystimo. Ačiū už pastabas, jos mums labai svarbios įtrio komitetui. Labai džiaugiamės, kad jūs, būdamas pilnateisis biudžeto komiteto narys, galite atstovauti ir įtrio komiteto politinėms pažiūroms. Ir jūsų komentarai dėl FC, dėl to, kaip tai reikėtų finansuoti, taip pat dėl horizonto 2020 Visi šie pastebėjimai mums labai svarbus, taigi labai ačiū. Ir toliau. Komisijos vardu. Tai irgi labai svarbu. Ar yra atstovų? Nėra atstovų, bet, kaip suprantu, mes galėsime persisti komisijai informacijos ir be abejo pranešimo projektas bus pristatytas komisijai, ar ne, jeigu nėra atstovų. Taip. Taigi, nusiųsiu informacinį dokumentą apie mūsų diskusijas komisijai. Dar kartelį dabar leiskite jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 2015 m. gegužės 21 dienos 12 valandos dienos. Toliau dėl pilotinių projektų pasiūlymų, juos galima siūlyti iki 2015 metų birželio 3 dienos, irgi 12 valandos dienos. Taigi tikrai tai yra labai svarbus nuomonės projektas ir mes turėtume jį vertinti labai rimtai. Pone pranešėja, ar jūs norėtumėte dar pabaigai išsakyti komentarų? Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus. Šiek tiek nustebau, nes atrodo iš pasisakymų, kad SND norėtų paliesti 20, 20, horizontą 2020 dėl strateginio finansavimo fondo. Bet e, man tai yra naujas dalykas, atrodo, kad jūs atvėrėte tam duris. Dear, dear uh, Gerbiami kolegos, kaip suprantu, pakeitimai yra puikia proga, kaip tik ir pasisakyti į tie komitete. Taigi palaukime keletą savaičių. Palauksime ir rinkimų. O dabar galime baigti pirmąją mūsų posėdžio dalį. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Na, taip, taip. Paskutinis punktas buvo. Ir vėl susitiksime po trijų valandų, trečią valandą po piet. Dėkui.